Goedemiddag, collega's. En... Sveiki visi, mėly kolegos. Sveikinuosi taip pat ir su audito rūmų atstovais, komisijos atstovais, taip pat parlamento darbuotojais, frakcijų darbuotojais. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Pirmininkausiu šiandieną aš, kadangi mūsų pirmininkas ponas tai magistris susirgo, galbūt galės dirbti rytoj, bet bent jau šiandieną per, pirmininkavimas perdotas man. Turime visi posėdžio dokumentus. Pirmasis klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Socialdemokratų frakcija paprašė šiek tiek apkeisti eilės tvarką darbo tvarkės punktų. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas, protokolo tvirtinimas, pirmininko pranešimai, toliau specialioji auditorumų ataskaita dėl vandens Tamas Deutsch yra pranešėjas. Toliau seks specialioje ataskaita dėl atokiausių regionų ir mažųjų Egėjo jūros salų. Elizabeth Köstinger yra pranešėja. Ir toliau dar dėl Europos policijos kolegijos e, pranešimas. Ir socialdemokratų frakcija prašo apkeisti vietomis penktą ir šeštą darbo tvarkės klausimus. Tai yra pirmiausia nagrinėti šeštą, paskui penktą Kol kas dar deriname su pranešėjomis, su ponė Matiju ir ponė Köstinger šį prašymą. Jeigu jos sutiks, tai mes taip ir padarysim. Ar ne, ponė Gal? Gerai, tuomet pakeisime darbo atvarkę atitinkamai, jeigu ponas pranešėjas su tuo sutiks. Pirmiausia, seks šeštas punktas, paskui penktas. Ar turite kokiu nors pastabų? Jeigu ne, tuomet galime pereiti prie lapkričio 30-osios gruodžio, gruodžio 1-osios dienos protokolo tvirtinimo. Praėjusią savaitę elektroniniu paštu gavote visą informaciją. Ir paprastai būna taip, kad jeigu yra pastabų, turite jas, galite jas pareikšti. Nėra, laikome protokolą patvirtintų nuo šio posėdžio pabaigos. Pirmininko pranešimų daug ir nėra, kokobų informacinėme biuletenyje rasite visą reikalingą informaciją. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, tad jeigu šiandieną kalbėsite posėdžio metu, mat, jūs bus galima matyti taip pat ir internete. Ir toliau Europos audito rūmų specialioji ataskaita ponas Aušy. Dalyvauja su mumis. Dalyvaus e, posėdėje rytoj ir pakeis uh, e, e, pona Galėja. Ir dabar Europos audito rūmų specialioje ataskaita dėl e struktūrinių priemonių lėšų namų ūkių reikmėms skirtam vandeniui tiekti, ar jos naudojamos tinkamiausiai. Su mumis yra auditorumų narys Masimo Vari. Suteiksime jam žodis, žodį, o taip pat ir pranešėjai tą mastožio, paskui galėsite pasisakyti ir kiti norintys. Ačiū, ponė pirmininkė. Specialioji ataskaita, kurią pateikė audito rūmai, bando išanalizuoti, kaip yra finansuojama struktūra, vandentiekio struktūra, tiekiant vandenį namų ūkio reikmėms. Europinis finansavimas yra skiriamas per žemės ūkio fondą. Ir bandoma efektyviau naudoti tas lėšas. Ir dabar ataskaitoje bandoma išsiaiškinti, ar europinės lėšos skirtos namūkių reikmėms e, skirtam vandeniu tiekti yra naudojamos tinkamai. Ataskaitoje bandoma išsiaiškinti, ar yra pasirenkami patys tinkamiausi sprendimai konkrečioms vietovėms ir ar projektai yra tvarkomi taip, kad vandentiekis būtų pagerintas, teikiant vandenį namų ūkio reikmėms ir ar poveikis ES biudžetui yra pats įmanomas mažiausias. Ir buvo išanalizuotos keturios valstybės narės - Ispanija, Portugalija, Graikija ir Italija. Tai būtų 90 procentų ES finansavimo e, šioms reikmėms laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 metų. Tai sudaro maždaug 4 milijardus eurų. Audito ataskaitoje bandoma, buvo bandyta 29 fiziškai užbaigtus projektus išanalizuoti ir buvo ataskaitoje padaryta štai kokia bendro pabudžio išvada. Europinės lėšos, e, bendrafinansuojant vandens, vandentikio infrastruktūrą, leidžia pagerinti vandens tiekimą namų ūkio reikmėms, tačiau rezultatų buvo įmanoma pasiekti ir geresnių, e, efektyvesnių kaštų prasme. Na ir aš detaliai pristatysiu pagrindinius ataskaitos rezultatus. Pirmiausia, kalbant apie pasirinktus sprendimus, geriausiai bandant e, aptarnauti tas vietovės. Audito rūmai išanalizavę paklausą atkreipė dėmesį į tai, kad nėra atsižvelgiama į tendenciją sumažinti vandens sunaudojimą, geriamo vandens sunaudojimą vienam gyventojui. Tam tikrais atvejais turimi ištekliai nėra tinkamai panaudojami. Taip pat buvo bandoma panalizuoti vandens tiekimo sistemą ir kaip yra statomos infrastruktūros tiekiant papildomus išteklius ir bandant tvariai teikti, van, teikti vandenį ir maži, ma, mažinti paklausą ir efek, investuoti į vandens tiekimo efektyvumą, mažinant nuotekas, mažinant vandens e, nutekėjimą ir vandens nuotekas ir kaip būtų galima efektyviau panaudoti turimus vandens išteklius. Na ir galiausiai komisija, analizuodama svarbiausius projektus, e, kurie yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo ar sanglaudos fondo lėšų, taip pat valstybė, valstybių narių valdžios institucijos e, kuomet projektai yra, yra įtraukiami į operatyvinės programas, sugebėjo pasiekti pridėtinės vertės, atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų lėšas, pinigus. Na ir kartais, primant sprendimus dėl subsidijų, buvo atsižvelgiama į tam tikras sąlygas, tačiau ne visuomet tie, tos sąlygos ir tie reikalavimai buvo tinkamai patikrinami. Taigi teism, e, auditorumai pateikė štai kokias rekomendacijas valstybės narės turi atlikti tinkamas e, turimų išteklių analizės ir kiek e, kokios vyroja tendencijos vandens suvartojimo vienam gyventojui ir taip pat atsižvelgiant į konkrečios vietovės reikalavimus ir poreikius, taip pat bandyti ieškoti alternatyvių šaltinių, turint omenyje vandens tiekimo efektyvumą bandyti panaudoti naujus išteklius. Na, o komisija savo ruoštų pirmiausia turėtų panalizuoti, kokie yra mokesčių mokėtojų indėliai ir ar einamojų momentų buvo imtasi visų, teikia, visų reikiamų priemonių, bandant efektyviai teikti vandenį. Taip pat reikia valstybėms narėms prireikus teikti paskatas, kiek įmanoma, tokioms priemonėms įgyvendinti. Uh, Taip pat, bandant išsiaiškinti, ar finansavimo tikslai buvo pasiekti, įrodyta, kad projektų rezultatai buvo apčiuopiami ir buvo padidintas tiekiamo vandens kiekis ir vanduo buvo teikiamas platesnių spindulių, vandens kokybė pagerėjo, buvo užtikrinamas paslaugų testinumas, tačiau kai kurios vandentiekio įmonės neveikė vertinimo metu dėl to, kad e, buvo kuriamos naujos įmonės, vandentikio įmonės ir kai kurioms e, tuo metu teko susidurti su dideliais sunkumais. Ir audito rūmams buvo sunku pateikti objektyvų vertinimą dėl to, kiek, tiks, kiek tikslai buvo efektyviai pasiekti. Uh, Na ir tie stebėsenos mechanizmai buvo tik daliniai tam tikrose situacijose ir priimant sprendimus dėl subsidijų, kai komisija taikė tam tikras sąlygas, pritaikė tam tikras sąlygas, ne, ne, nesugebėjo patikrinti, ar visos tos sąlygos buvo patenkintos prieš priimant sprendimą. Taigi auditorumai vilėsi, kad valstybės narės daugiau dėmesio skirs planavimo etapui bandys išsiaiškinti, ar yra papildomų infrastruktūros sprendimų, siekiant įgyvendinti efektyviai projektą, taip pat reikalingi stebėsenos mechanizmai. Na, o komisija turi apsispręsti, kokia reikalinga informacija tam, kad būtų galima įvertinti projektų poveikį ir patikrinti, ar visos buvo patenkintos sąlygos prieš priimant sprendimą dėl subsidijos. Uh, Vertinant iš ekonominės pusės, aišku, reikia pažvelgti, kokį poveikį tai turi ES biudžetui. Buvo mm, kai kurie projektai uždelsti, trūko e, finansavimo, trūko planavimo gebėjimų, taip pat ir aplankytų infrastruktūrų efektyvumas buvo įvertinamas e, pagal du parametrus. Pirmiausia, infrastruktūros naudojimo mastai, atižvelgiant į e, pajėgumus. Ir taip pat e, procentas vandens, pra, pra, prarasto vandens procentas. Vandens, kuris nebuvo apskaičiuotas. Taigi audito rūmai kreipėsi į valstybės narę su prašymu daugiau dėmesio skirti projekto planavimo etapui bandyti įvertinti potencialius veiksnius, dėl kurių gali uždėl, būti uždėlstas projektas ir taip pat e, bandyti atlikti kokybiškas analizės, e, bandant priimti sprendimą dėl infrastruktūros dydžio. Na ir sistemingai valstybės narės turėtų kiekvieną etapą projekto įgyvendinimo įvertinti, atsižvelgiant į poreikius. Na, o kuriant veiksmingą indėlį, bandant, vertinant veiksmingą ES biudžeto indėlį. Čia buvo surasti tam tikri trūkumai ir panašu, kad nėra garantijų, jog ES lėšos bus naudojamos efektyviai, nes nėra pakankamai dėmesio skiriama projektų potencialiems gebėjimams, pajėgumams, remiantis e, tarifų, tarifais. Audito rūmai padarė išvadą, kad e, vandens apmokestinimas, e, kuris, į kurį yra atsižvelgiama priimant sprendimą dėl subsidijų, nėra pakankamas. Na ir ilgalaikiai koštai, atsiprašau, ilgalaikiai kaštai, įrenginių nusidėvėjimas ir kiti kaštai nebuvo įskaičiuoti, nustatant kainas. Ir e, tos mažos kainos irgi negali būti pateisinamos atsižvelgiant į socialinę padėtį, šeimų būklę atitinkamuose regionuose, ar kiek, kokios yra šeimos pajamos ir kokia pajamų dalis yra skiriama e, sąskaitoms už vandenį apmokėti. Taigi kaina už vandenį negalėjo sudaryti didesnę dalį šeimos biudžeto, negu kad buvo numatyta ir auditorumai mano, kad kainos, kurias turi apmokėti namų ūkiai, į tos kainos paskaičiavimą turi būti įtraukiami ir kiti papildomi kaštai, nusidėvėjimas ir taip toliau. Taip pat, aišku, čia svarbi ir pagrindų, vandens pagrindų direktyva, pagal kurią kaštai turi būti kompensuojami iš vartotojų 2010 metais. Apie tai buvo žinoma tuo met, kai jau buvo suteikiamas finansavimas. Taigi auditorumai rekomenduoja, kad priimant sprendimą dėl finansinio indėlio, komisija turi daugiau dėmesio skirti finansinės analizės kokybei, pritaikyti subsidiarumo principą ir atsižvelgti į tai, kad kaštus turi padengti vartotojas tam, kad geriau būtų atsižvelgiama į išteklių paskirstimą. Eh, e, dėkoju. E, dėkojame ir jūsų auditoriams atlikusiems puikų darbą ir už jūsų pastabas. E, mes turime parengtą darbo dokumentą, kurios, kuriame yra šešios rekomendacijos Taigi e, pono Deutsche analizę mes galime pridėti irgi e, ir paskui gal pasižiūrėsime, ką norės pasakyti komisijos atstovai. Na ir žinoma, steiksiu žodį ir kitiems mūsų kolegoms. Žinoma, reikia mums atidžiai stebėti ir laiką. Dėkuoju pirmininkė už suteiktą žodį, ponė pirmininkė, kolegos, visi dalyvaujantieji. Visų pirma, norėčiau padaryti porą pastabų. Pirmiausia, noriu padėkoti biudžeto kontrolės e, komitetui už e, surenktą posėdį, kuriame dalyvavo ir ponas Vary. Regis, kad yra problemų tiems posėdžio dalyviams, kurie klausosi prancūzų vertimo. Gal ten įvyko kokia nors problema. Először azt szeretném megkérdezni, hogy most működik-e a tolmácsvá. Taigi dabar jau noriu paklausti, ar visi girdi vertimą, regis, kad taip. Mūs, mūsų posėdis transliuojamas internete. Gal kas žiūri į ekraną, mato, kad mano kėdė tuščia ir šalia šalia jos yra mano pavardė, bet e, iš tikrųjų reiktų. Tenka man naudotis kitu e, mikrofonu, taigi taip jau yra, kad jeigu naudosiu savo mikrofoną, tai jūs negirdėsite, o jeigu gretimą, tai tada nematysite. Na, bet geriau galbūt matomam negu. Geriau galbūt girdimam negu matomam. Taigi, uh, Kolegos, e, noriu padėkoti Jums ir e, ponui Vari, e, Europos audito rūmų nariui, už labai aukšto lygio pranešimą. Dokumentą turime ant savo stalo ir iš tikrųjų jo pagrindu galime pasikeisti nuomonėmis ir padiskutuoti. Antra. Labai džiaugiuosi, kad man tenka renkti pranešimą šiuo klausimu ir mūsų komitete. Mes visi suvokiame, kad Europos komisija e, privalo išreikšti savo nuomonę apie vandens išteklių saugojimą ir suformuluoti ES požiūrį į tų išteklių valdymą. Nes tai labai svarbus išteklis. E, tai nėra mūsų tiesioginė šios dienos diskusijos tema, bet aš esu įsitikinęs, kad e, vis tik reikėtų pakankamai dėmesio skirti vandens išteklių išsaugojimui. Ypač e, dabar, kai sustelkime ties e, klimato atšilimu ir klimato kaita. Matome, kad e, mažėja angliavandenių ištekliai, vis daugiau ieškoma atsinaujinančių šaltinių Na ir tame kontekste dėkoju auditorumams ir ponui Variai. Na, o tam, kad galėtume iš esmės padiskutuoti, turime susitelkti ties vandens išteklių valdymu. Būtent ties tuo ir susitelkė specialusis pranešimas ir e, aš manau, kad ir mūsų komiteto pranešimas e, akcentuos irgi tuos pačius klausimus. Jau buvo prelegento pasakyta, kad nuo 2000-2006 metų e, buvo atliekami e, auditai, kurie praktiškai buvo vykdomi keturiose šalyse, tačiau mes e, vis tik tai kalbame ne tiek apie individualias šalis, bet apie bendrą tendenciją ES ir pono Varį pranešimas tai puikiai atskleidžia. Ir tai yra labai svarbu, nes aš noriu atkreipti dėmesį iš tai, ką dabartinėme biudžeto laiko tarpyje nuo 2007 iki 2013 metų e, Europos e, regioninės plėtros fondas ir sanglaudos fondas numato, kad 15 valstybių narių gali gauti subsidijų, kad galima būtų kuo veiksmingiau panaudoti vandens išteklius. Tam yra skiriama apie 25 milijardai eurų. Taigi, mes e, drąsiai galime pasakyti, kad e, dirbame ne archyvams, ne tam, kad galėtume padėti savo dokumentus ant lentynos, o tam, kad galėtume padaryti išvadas, kurias paskui galėtume atidžiau pažvelgti į tai, kaip šiame, šioje finansinėje perspektyvoje kuo veiksmingiau iš, išleisti 25 milijardus eurų vandens ištekliams e, apsaugoti ir infrastruktūrai sukurti. Nenoriu kartoti e, visų pono Varį paminėtų minčių, pasakysiu tik tai, kad visiškai pritariu jo padarytoms išvadoms, kurias jis atliko e, analizės ir e, įvertinimų pagrindų. Tik tai porą pastabų apie auditorumų pranešimą pasakysiu. Pirmiausia, dabar 21 amžiuje mes čia kalbame apie labai strateginį išteklį, Vanduo yra strategiškai svarbus išteklis ir tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Tai, ką darome saugodami ir valdydami vandens išteklius, nusipelno kuo didžiausia dėmesio. Ir čia reikia pastebėti, kad integruota valdymo sistema pagal audito rūmų išvadas yra pati veiksmingiausia ir mes turime skatinti tokį, tokį procesą. Labai dažnai mes vartojame tokius žodžius kaip integruotas, visa apimantis ir taip toliau, o iš tikrųjų kalbame apie aplinkosanginius aspektus aspektus e, ir elementus, kuriuos turime būtinai turėti galvoje, kai kalbame apie vandens valdymo sistemas. Kalbant paprastai, šnekame apie e, didelę mastą finansavimą ir čia e, ekonominiai sumetimai yra labai svarbus ir, aišku, turi dominuoti ekonominė logika. Taigi per nelik daug dėmesio aplinkosai neturime skirti, atvirkščiai turime ieškoti tam e, tikros pusiausvyros. Ir e, ponas Vari buvo teisus, kai jisai sakė, kad e, kai kalbame strate, apie strateginius išteklius, tai vandens naudojimas ir didelio masto ES finansavimą, tai tiksliai pamatuoti, kiek iš tikrųjų vandens naudojama yra neįmanoma. Taigi projektų įgyvendintojai aiškiai neįsivaizduoja, apie kokius kiekius vandens jie kalba. Ir kiek bus iš tikrųjų sunaudota e, vandens, kada tie projektai bus įgyvendinti. Nes e, gali būti ir tokia situacija, kai finansavimas skiriamas tarkime, vandens valymui, lygiai taip pat kaip ir e, panaudojant naujus išteklius. E, ir čia negalime toleruoti tokio elgesio, kai siekime panaudoti kuo daugiau, sunaudoti, suvartoti kuo daugiau vandens, vietoj to, kad jo naudojimas būtų sumažintas. Audito rūmai taip pat e, aprašo tokius projektus, kurie e, visiškai atitiko reglamentavimą bet praėjus dešimčiai metų jie vis dar neveikia dėl to, kad nėra eksploatuojami, kol kas dar neeksploatuojami kiti papildomi infrastruktūros objektai. Taip pat noriu pasakyti, kad e, visos suinteresuotosios pusės dar aktyviau turėtų įsitraukti į e, tikslų projekto apskaičiavimą, pradedant nuo valstybių narių, regionų, vietos valdžios valdybių. Taigi visi jie planavimo procese turi dalyvauti daug aktyviau. Taigi, kolegos, labai trumpai tiek aš norėjau pasakyti. E, kai kalbame apie infrastruktūros e, projektus, tai dabartinėme finansavimo laikotarpyje tiems e, projektams skirta 25 milijardai eurų, kuriuos turime stengtis išleisti kuo veiksmingiau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Pone Ajela Sender, ponas Makakis, prašo žodžių, kol kas daugiau nematau. Tad e, ko gero suteiksiu jiems žodį, o paskui suteiksiu galimybę komisijai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Taigi, ponia Jala Sender. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, noriu <laughs> padėkoti ponui Deutsch už tai, ką jis išdėstė, už jo rekomendacijas. Jos e, išmintingos, logiškos ir e, labai aiškiai akcentuoja, kad e, būtina pasimokyti iš tos patirties, kurią sukaupė tos e, septynios šalys, e, kurios atsispindi pranešime, kur buvo analizuojama, e, analizuojamas vandens struktūros, infrastruktūros finansavimas iš ES lėšų. Na, o dabar grįžtant prie audito rūmų, aš noriu paklausti, ar jūs sutelkite dėmesį į tas pietų valstybės e, dėl to, kad e, akivaizdu, jog jos, jog jos panaudoja ES e, lėšas tokiems projektams, trys iš jų gavo lėšas iš sanglaudos fondo ir atitiko ES keliamus e, reikalavimus 2000-2006 e, metų laikotarpyje. Na, o dabar, jeigu žiūrėsime į vandens sunaudojimą, tarkime, 2008 metais, e, būtent krizės, nuo kurios pietinės šalis labai nukentėjo, pačio pyko metu. Tada aš ir noriu paklausti auditorumo, ar į tai buvo atsižvelgta. Tokia šalis kaip, kaip manoji e, buvo pasiekusios e, didelių augimo tempų, e, ypač 2007 metais. Buvo padėję imigrantų srautai, atvyko labai daug turistų Ir tai sukūrė tam tikrą disbalansą, kai kalbama apie sezoninį vandens tiekimą. Taigi, e, e, kaip čia galima ką nors prognozuoti. 2007-aisiais niekas nenujautė, kad ateina ta krizė, na, o 2009-aisiais e, tarsi jau žiūrima, koks yra tas referencinis atskaitos laikotarpis. Tad e, kas čia žino, kas bus ateityje, galbūt e, matysime netikėtą, netikėtą augimą. E, taigi, mes sutinkame su auditorumais, dėkojame jiems, kad nurodė klaidas, akcentuoja, kad reikia dėkti geriausią praktiką, pavyzdžiui, vandens skaitiklių prasme, kiekviename name, kad galima būti siekti kuo veiksmingesnio vandens suvartojimo. Bet žinoma, mes nesuvokiame, kad e, individualus suvartojimas taip smarkiai sumažės. Taip pat reikia tobulinti e, vandens išteklių nustatymą, kurie yra arčiau e, tankiai apgyvendintų vietovių, arčiau piliečių ir e, mes sutinkame su tuo, ką auditorumai sako, kai jie kalba apie tai, kad reikia e, vengti vandens praradimo. Kartais miestų vietovėse šia prasme yra nepaprastai svarbus infrastruktūros elementas. Ir galbūt reikėtų nedaugiau tos infrastruktūros siekti, bet siekti kuo aukštesnės kokybės vandens. Ponas Atsimarkakis, ačiū ponė pirmininkė, pirmiausia, ačiū kolegai Deutsch, ypač už tai, kad jis pabrėžė, koks svarbus išteklius yra vanduo. Ir audito rūmai e, taip pat teigia, kad tai yra jautri tema, bet rodiklių būtinai reikia. Ir e, dėl to ir norėjau pasisakyti iš ataskaitos galima matyti, kaip valstybės narės, kaip komisija elgėsi su šiuo ištekliu, koks jų požiūris į jį, turint omenyje ribotas finansinės e, priemonės. Pakanka užmesti tik vieną žvilgsnį į vieną iš e, pavadinimų, pavyzdžiui, 21 puslapyje kalbama apie finansinių paraiškų nagrinėjimą. Ir pasakyta, kad e, nauda iš to buvo labai ribota, pabrėžiu ribota. Taip pat e, kai kurie projektai net nepradėti dėl to, kad trūksta kai kurių dar renginių. 26 puslapyje vėlgi pasakyta, kad renginiai neveikia. Ir dar kartą pakartojama, kad e, nauda yra minimali. Toliau sakoma, kad E, yra neatsižvelgiama į tai, jog reikėtų kuo efektyviau naudoti vandenį. Ir taip toliau ir panašiai. Taigi, nors tema tokia siaura, pranešime, ataskaitoje galime rasti daugybę pastabų dėl to, jog situacija nėra patenkinama. Taigi, parlamentas turėtų imtis šio klausimo ir galbūt kaip tik šiuo metu reikėtų tą daryti, kai pareigas pradėjo eiti nauji komisijos nariai. Pavyzdžiui, komisijos narys Hanas, jis nedirbo ankstesnių laikotarpių, tačiau dabar galėtų prisimti atsakomybę, reikėtų mums jam pasakyti, kad toliau taip daryti negalima. priemonės, finansinės priemonės buvo tvarkomos e, neatsižvelgiant į e, patį svarbiausią taupimo, efektyvaus naudojimo principą. Ir reikėtų ateityje numatyti nuostatą, kad e, finansinė parama nebūtų išmokama tokiems projektams, kurie net nėra tinkamai panaudojami arba kurių, iš kurių naudos yra labai nedaug. Ačiū. Dar ponas Boganas paprašė žodžio. Jeigu kas nors dar norėsite, prašau man duoti ženklą. Taigi dabar ponas Boga. Uh, uh, Išklausėme pranešėjo komentarų, dėkojame už tą ataskaitą išsame ir visiškai pritariu audito rūmų atstovo komentarams. Ir tik viena pastaba šiek tiek uh, dėl vienos pastabos aš susirūpinau. Jis būtent kalbėjo apie tai, kad vandens kašti, kaštus visapusiškai turi dengti vartotojai. Ir aš, man įdomu, ar nereiktų atsižvelgti į socialinius padarinius, nes bus namų ūkių šeimų, kurios naudoja daug vandens, yra neturtingos, turi daug vaikų arba yra kokių tai lygų, medicinių problemų toje šeimoje ir aš manau, kad tokius socialinius elementus irgi reiktų atsižvelgti. Eh, nu eh, Ačiū. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui. Vienas, du, trys ir yra, dalyse yra pateikiami pateikiamos rekomendacijos, ypač B dalyje. John Bosch ir Mathieu Fichter yra e, atstovai iš komisijos. Ar abu pasisakysite, ar yra kitas kolega atvykęs? Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Audito rūmų ataskaitoje teigiama, kad struktūrinės priemonės leido pagerinti vandentiekį namų ūkiams, patobulinus sistemą ir teikiant vandenį platesnių mastų, aukštesnės kokybės ir užtikrinant paslaugų testinumą. Audito e, rūmo ataskaitoje buvo analizuojamos keturios valstybės - Portugalija, Italija, Graikija ir Ispanija - ir buvo e, išanalizuojamas vandens tiekimas namų ūkiams - 29 projektai. Sudaro tik tai 13 procentų visų investicijų į vandentiekio sistemą keturiose minėtose valstybėse narėse. Koks buvo komisijos vaidmuo? Reikia priminti, kad valstybės narės iš principo yra pirmiausia atsakingos už bendrą finansavimo projektų atrinkimą, stebėseną ir finansavimą. Per struktūrinius fondus, sangodos fondus, e, tos finansuojami projektai yra tvirtinami ir Europos komisijos. 7-13 metais komisija dabar integravo pagrindinių projektų vertinimą, tai yra projektai, kurių bendra vertė daugiau kaip 50 milijonų eurų. Na ir net, jeigu netenkina atitinkamų reikalavimų, projektai negali būti bendra finansuojami. Taigi atsižvelgiama ir kontrolinį sąrašą, ir, ir konkrečius specifinius mokymus. Vienas klausimų, kuris yra sprendžiamas ataskaitoje, yra e, vandens paslaugų kaštų paskaičiavimai ir vandens pagrindų direktyvoje, konkrečiai 9 straipsnėje. Nuo sausio 1.11 metų tai tampa valstybių narių prievolė. Ir būtent kainos turi būti paskaičiuojamos atsižvelgiant į kaštų kompensavimą. Taip pat yra kalbama apie 2008 metų birželio mėnesį komisija paskelbė ataskaitą kuriame kalbama apie, apie taršėjas e, moka principą ir kaštų kompensavimo principą vandentiekio projektams. Taigi, infrastruktūrų kūrimas, remiant, teikiant finansavimą iš Europos komisijos e, fondų, į, į, į tą sistemą įeina ir vandenvalos projektai. Komisija pripažįsta, kad investicijos į vandens infrastruktūrą yra kompleksiniai projektai, kurie kuriami pakopomis ir dėl to projektai yra įgyvendinami su e, uždėlsimais kartais. Kalbant apie pranešėjo rekomendacijas, mes taipogi norėtumėme išsakyti keletą komentarų ir pateikti, papildyti e, šiandienos pasisakiusių kolegų pastabas. Pagrindų direktyva buvo patvirtinta 2000 metais, ten numatyta vandentiekio e, sistemos e, numatyti pagrindai, įtraukiant ir gruntinius vandenis, ir e, up, upių, ir ežerų vandenis, ir aps, užsibrėžiami tikslai iki 15 metų. Direktyvoje numatyti žingsniai priemonės, norint užtikrinti integruotą vandentiekį. Ir valstybės narės turi pateikti savo ataskaitas dėl upių baseinų Komisija ketina parengti analizę 2012 metais ir taip pat bus peržiūrima vandens stygiaus problema ir atsižvelgiama į vandens ir dirbožėmio biologinę įvairovę. Norime priminti, kad nuo 7 iki 13 metų komisija jau integravo pagrindinių projektų vidinį uh, vertinimą. Jaspers e, e, priemonė teikiama techninė pagalba valstybėms narėms, kai jos rengia stambius projektus, kurie yra po to teikiami komisijai. Komisija remia rekomendacijas, kurios yra išsakytos ataskaitos ketvirtajame punkte ir akcentuoja, kad valstybės narės yra atsakingos už tai, kad infrastruktūros atitiktų ES reikalavimus, infrastruktūros, kurios pastatytos e, finansuojant, teik, gavus finansinę pagalbą iš Europos Sąjungos. Ir, aišku, tie kompleksiniai sudėtingi projektai yra įgyvendinami pakopomis, dėl to, kuriant infrastruktūrą e, yra uždėlsimų, tačiau mes suprantame, kad, aišku, tokių atvejų turi būti kuo galima mažiau. Taip pat akcentuojame, kad teisingas direktyvos nuostatų įgyvendinimas, atsižvelgiant į įrenginių aplinkosauginių aplinkos standartų užtikrinimą, irgi yra aktualus dalykas. Komisija akcentuoja, kad nuo 2000 iki 2006 metų buvo bandoma skirti dėmesio projektų efektyvumui, atsižvelgiant į tai, atsižvelgiant į 7 metų ataskaitą apie vandens stygių ir sausras, komisija bandė e, parengti prevencinės priemonės, mažinti vandens e, nutekėjimus, ieškoti alternatyvių sprendimų, efektyvių e, kainų nustatymo mechanizmų. Vandens, efektyvų, e, vandens efektyvus naudojimas yra, e, aišku, labai svarbus dalykas, kaip ir buvo minėta šiuose diskusijose. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad komisija trečiadienį, 26 sausio, patvirtins komunikatą dėl regioninės politikos ir tvaraus augimo, kurios pagrindinė esmė yra tai, kad svarbu naudoti struktūriniais fondais vandentiekio srityje 8 milijardai eurų nuo 7 iki 13 metų, tokia yra bendra suma, investuoti į efektyvų vandens naudojimą ir pritaikyti vandens hierarchiją. Tai reiškia, kad pirmiausia turi būti pritaikytas e, požiūris e, iš viršaus į apačią. Ačiū. Ačiū ir už tai, jog užsiminėte apie komunikatą, kuris bus patvirtinamas trečiadienį. Be abejo, atidžiai stebėsime procesą. Kolegos iš aplinkosaugos komiteto taip pat ir dabar kreipiuosi į poną Varį. Ar galėtumėte sureaguoti į parlamentarų pateiktus klausimus ir galbūt pateikti savo išvadas? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl ponios Ajala Sander klausimo. Pirmiausia, norėčiau kai ką patikslinti. Techninio pobūdžio uždavinys 15 punkte mes savo ataskaito apie tai kalbame. Čia pasakyta, jog sprendimai priimami kartu su vietos valdžios institucijomis yra konsultuojamasi dėl planavimo, dėl projektų įgyvendinimo ir administravimo. Ir audito rūmai dar taip pat papildomai konsultavosi ir su ekspertais šios ryties. Tai sakau dėl to, kad pana Jelesender be abejo pasakė šitą teisingą, bet e, reikia prisiminti ir politinį kontekstą tai, ką čia pasako auditorumai, yra labai objektyvu. O politinėme kontekste rasti tam pagrindimą, pateisinimą ir įvertinti tos teiginius jau parlamento užduotis. Noriu tik pasakyti, kad audito rūmų vertinimai, paž, pažvelgti vieni mūsų pateikiamas lenteles, yra susiję su laikotarpiu iki krizės Dėl pono Bogano klausimo, jis visiškai teisingai atkreipė dėmesį į socialinio tvarumo aspektą vandens tiekimo srityje. Be abejo, moka vartotojas, bet reikia atsižvelgti ir į šeimos sudėtį ir negalima to paleisti iš akių. Jeigu pažvelgsite 68 punktą, rasite pasakyta, kad e, yra stiprinamas e, vandens pagrindų direktyvoje numatytas principas, taip jau buvo ir iki tol. Prieš dar patvirtinant, patvirtinant vandens pagrindų direktyvą buvo kitas dokumentas patvirtintas, mes apie tai kalbame 35 punkte ir tas pats principas jau buvo taikomas dėl apskaičiavimo metodikos. Sakome, kad galima atsižvelgti įvairius veiksnius, pavyzdžiui, socialinę aplinką, techninę, ekonominę įtaką ar poveikį, taip pat klimato poveikį. Socialinis poveikis yra paminėtas iš pat pradžių. Taigi tai reiškia, kad nebūtina susigražinti, susigražinti visas lėšas, visas išlaidas. Ir taip pat yra pacituotas dokumentas bendro pobūdžio strategija dėl vandens pagrindų direktyvos 2004 metų dokumentas numeris vienas. Regis, tuo pačiu atsakiau jau ir į komisijos pastabas, užsimindamas apie vandens pagrindų direktyvos įsigaliojimą. Be abejo, ji 2010 metais tik pradėjo galioti, bet pats principas dėl e, išlaidų susigražinimo, kaštų susigražinimo jau ir anksčiau buvo taikytas. Ačiū. Dank u, uh, mevrouw Ayala Sender. U wilt nog heel kort eventjes uh, terugreageren. Ačiū. Dabar ponia Ayala Sender dar trumpai ir pabaigoje Žodis ponui Deutsch. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai sureaguosiu. Nebūčiau uždavusi to klausimo, jeigu nebūčiau peržvelgusi auditorumo ataskaitoje pateikiamų skaičių. Antrajame paveiksle pavaizduotas 2008 metų vandens suvartojimas Ir jau buvo paminėta, jog būtent šio vertinimo pagrindu buvo padarytos audito rūmų išvados, bet kai kuriais atvejais eksante padaryti um, klaidingi įverčiai. Nes 2008 metai arba nuo pradžių 99 metais patvirtinama, 2002 metais pradėtas procesas ir užfiksuojamas vėliau jau augimas, kai reikia atsižvelgti į turizmo, turizmo raidą, imigracijos poveikį. Ir visi šie procesai turėtų ir toliau lygiai taip pat tęstis, bent jau pagal auditorumų pateiktą ataskaitą. 2008 metai, krizės metai ir auditorumai padaro išvadą, jog parinkti galbūt klaidingi įverčiai buvo. Bet aš manyčiau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tai ir prašyčiau pranešėjai atkreipti dėmesį į tai, kad 2008 metai buvo um, tas lūžis, tie metai, kai mm, susidūrėme su daugybė, su daugybė problemų. Ir reikia į tai atsižvelgti. Labai techniška ši ataskaita, bet be abejo reikia ją vertinti ir politiniu požiūriu. Taigi reikia pasakyti, kad prognozijas buvo geros, bet susidūrėme su krize ir viskas apsivertė aukštinkojom. Tik, ne, tik tiek norėjau patikslinti. Ačiū. Be abejo, tą politinį aspektą įtrauksime taip pat. Ir, pone Deutsch, klausėtės diskusijos, dabar galite pateikti savo baigiamasis pastabas. Thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, négy rövid. Ačiū pirmininkė. Norėčiau keturias pastabas pabaigai išsakyti. Pirmiausia, dėkoju kolegoms už jų puikius siūlymus ir dėkoju visiems, e, kurie dalyvavo diskusijose. Labai džiaugiuosi, kad komitete vyrauja sutarimas. Visi sutarėme dėl požiūrio. Būtent norime išsaugoti vandens išteklius. Ir visi pritarėme, kad 21 amžiuje vanduo yra esminis išteklius. Tam skiriame daugiausia dėmesio. Antras dalykas. Pone Jala Zender kalbėjo apie kitus dalykus. Taip tiesa, labai svarbu, kad gautumėme tikslius duomenis, skaičius audito rūmai tai akcentuoja ir aš pats teigiu, kad reikia pagristų vertinimų, nes priešingo atveju negalėsime siekti efektyvumo. Taigi reikalingas geresnis planavimas ir vertinimas. Į šį aspektą reikia labiau atsižvelgti. Trečia pastaba. Išklausęs komisijos atstovo ir pono Šacimarkakis, pono Šacimarkakis apie tai užsiminė, Mums reikalinga aiški kontrolės sistema. Kadangi kalbame apie strateginės reikšmės gamtinį išteklių, tai yra aktualu kiekvienam ES piliečiui. Šis darbas yra labai akivaizdus, nes visi mato tuos galutinius rezultatus. Dėl to reikia labai griežtos, skaidrios, aiškios kontrolės, kalbant apie šių lėšų panaudojimą. Na ir galiausiai ponas Voganas kalbėjo apie tai, kad galbūt detaliau galėjome paliesti jo minėtą dalyką, būtent kainų nustatymas. Audito rūmai teigia, ir aišku, tai yra logiška, kad kainos yra nedidelės, tačiau kolega minėjo labai svarbų aspektą, nes vandens tiekimas, kalbant apie šią konkrečią paslaugą, galime pažiūrėti, kokia praktika buvo pastarai dešimtmetį. Iš principo vandens įrenginiai buvo privatizuojami, tačiau reikia atsižvelgti į kelis pagrindinius principus. Teršėjas moka aplinkosaugos aspektus ir į tai, kad tai yra vieša prekė. Visi turi teisę į švarų geriamą vandenį. Į visus tos dalykus reikia atsižvelgti ir negalime skriausti neturtingų šeimų. Na ir be kita ko, šių paslaugų tiekėja yra privačios įmonės, kurios siekia pelno. Taigi, aišku, sudėtinga tai yra situacija ir nėra lengva surasti teisingiausią principą, nustatant vandens kainą. Ir aš manau, kad reiktų galbūt atskirai padiskutuoti šią temą, bet aš sutinku, kad į socialinius aspektus irgi reikia atsižvelgti. Ir audito rūmų ataskaitoje mano pranešime irgi yra akcentuojamos šios temos. Ačiū uždėmesi. Goed, dank u wel uh, iedereen. Uh, daarmee sluiten we punt. Visiems dėkoju. Man ką tik pranešė, kad ponas Vari dar norėtų pasakyti. Ne, e, taip nėra. Tada tokiu atveju galime ketvirtąjį šios dienos darbo tvarkės punktą užbaigti ir peršokti prie šeštojo punkto, kaip kad buvo prašyta. Buvo paprašyta sukeisti penktąjį ir šeštąjį punktą. E, sekos prasme, jeigu viskas tvarkoj, tai tada taip ir padarysime. Tikiuosi, kad galite tam pritarti. Taigi dabar turėtume pradėti diskutuoti dėl Europos policijos kolegijos. Iš tikrųjų, tai bus viena iš diskusijų dėl biudžeto patvirtinimo ir koordinatoriai apsisprendė, kad reikia uh, Mums apie tai padiskutuoti turime šiandien su mumis ir e, audito rūmų atstovų, ir e, policijos koledžio atstovų ir galvojame, kad ponė Matijo dabar gali pateikti savo nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ketvirtą kartą mes rengiame klausimus e, Libe komitete. Pono Busutel prašymų buvo kalbama apie 9 metų biudžeto patvirtinimą. Taigi aš manau, kad e, koledžo direktorius e, nu, šiandien turės ką pasakyti. Tai yra ketvirti klausimai nuo lapkričio 30 dienos. Mes e, laukėme šių klausimų ir parengėme klausimus. Paskutiniu momentu buvo įtrauktas šis klausimas į darbo tvarkę. Na ir pirmininkas norėjo, kad šiandien dar būtų surengti šį klausimai. Pirmiausia, Direktorius pateikė raštų į mūsų užduotus klausimus, taigi direktorių klausimų daugiau neturiu, bet aš norėčiau išklausyti, žinoma, valdybos atstovo ir komisijos atstovo pasisakymų. Jų dar neišklausiau ir aš manau, kad tokiu būdu ponas Marinė, kuris yra valdyboje, pasisakys ir mes susikursime tokį bendrą įspūdį valdybos pirmininkui. Ponas Bodau perims pirmininkavimą valdybai. Ir taip pat kolegoms aš norėčiau trumpai pristatyti istoriją, situaciją, kas įvyko e, su šiuo koledžu. 2007 metais e, Portugalijai pirmininkaujant e, buvo gautas anonimiškas laiškas, kuris buvo perduotas administraciniai tarybai ir trojkai kur buvo kalbama apie tai, kad nėra tinkamai valdoma agent, ši agentūra. Buvo pateikta atitinkama ataskaita ir buvo pareikalauta, kad valdyba ir direktoriai kom... biudžeto kontrolės komiteto pirmininkui iki sausio 28.2011 metų pateiktų atsakymą. Pirmininkaujant Slovenijai direktorius pateikė tam, tik, tam tikrus atsakymus ir pasisakė parlamente, o pirmininkaujant Prancūzijai. Prancūzija buvo komisijos informuota apie tai, kad e, reikia išspręsti šią vidinę problemą kažkaip, e, kurios nepavyko išspręsti kol kas. E, pirmininkaujant Čekijai buvo gautas oficialus laiškas pateiktas laiškas komisijos teisininkams, bandant pat, išsiaiškinti teisinius aspektus. Na ir galiausiai buvo pateikta pažyma, e, kurioje kalbama apie tai, kad na, negalima direktorius, su direktoriumis sudėtinga dirbti. Na ir galiausiai Švedijai pirmininkaujant, jau pirmininkaujantį valstybę pareikalavo, kad e, būtų pakeistas direktorius. Ponas Bodan Pone Bodan, jūs 2006, 2007, 2008 jau dirbote. Ir ponas Fielneris būtent 2007 metais rengė pranešimą šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad šiandien galėsite plačiau mums papasakoti apie tai, kaip dirba ta valdyba, nes buvo kvesionuojama, buvo kvesionuojamas e, agentūros valdymas ir direktoriaus darbas ir tai, kaip jūs tas, tą valdybą dirbate, nes tai mūsų tikrai netenkina, nėra trūksta griežtumo, tikslumo ir būtent Slovenijos pirmininkančios, tuo metu pirmininkančios e, valstybės e, gautas laiškas, e, kuomet buvo minima ši problema ir tai, kas vyko vėliau, Matome, kad nėra tinkamas finansų valdymas, e, ne, nepakankamai dirbo ankstesnis direktorius ir taip pat e, susidaro įspūdis, kad e, labai menkas yra koordinavimas tarp valdybos narių. Na ir pirmininkaujant Prancūzijai buvo keliamos tam tikros problemos, keliami tam tikri klausimai ir aišku, reikia pripažinti, na, kad kol nėra įrodyta, kad kažkas yra kaltas, galioja nekaltumo prezumcija. Tačiau panašu, kad ne viskas vyko sklandžiai tuo metu ir ankstesnis direktorius tikrai ne, neatsakė į anksčiau mūsų pateiktus klausimus, galbūt tą jūs galėsite padaryti šiandieną. Pirmininkas, e, dėkoju labai konkretūs ir teisingi klausimai, kuriuos jūs uždavėte policijos koledžio atstovams. Siūlyčiau štai ką. E, pirmiausia, e, pasikeiskime nuomonėmis ir visų pirma suteikčiau žodį auditorumų atstovams. Ponas Ošiai, e, jums leidus aš prašyčiau, kad e, pirmiausia atsakytų e, koledžo atstovai į užduotus klausimus. Pone Grei, ar jūs norėtumėte dabar pasakyti, ar taip pat norėtumėte palūkėti su savo pastabomis? Taip pat norėtumėte palūkėti. Gerai, tai dabar suteiksiu žodį koledžo atstovams sureaguoti į ponios Matie komentarus. E, tada žodis ponui Buda, kuris e, yra valdybos narys. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau pasisveikinti su komiteto nariais, pasakyti, kad man yra ne, didelė garbė būti pakviestam čia ir e, informuoti jūs apie tos žingsnius, kurie ėmėsi valdančioji taryba arba valdyba. E, ji užsibrėžė tikslą ištaisyti visas klaidas, kurios buvo praeitie akcentuotos ir e, policijos koledžo vardu norėčiau atsiprašyti, kad e, pareikalavome tiek daug jūsų laiko. Savai mes prantama, kad e, mūsų tikslas yra ne tik tai žiūrėti, kad e, įstatymai būtų vykdomi, bet ir patiems juos vykdyti. Na, Europos e, policijos koledžas buvo įkurtas 2001 metais, pradžioje buvo finansuojamas iš valstybių narių biudžetų, Kopenhagoje 2001 metais buvo sukurtas e, laikinas sekretariatas ir 2002-aisiais e, koledžas jau gavo pirmąjį savo biudžetą, indėlį, kurį įdėjo 15 valstybių narių. Na, o paskui e, prisijungė dar 10 naujų valstybių narių ir tada biudžetas jau išaugo iki 3,5 milijonų eurų. Ir tada, remiantis tarybos sprendimu, Sepol turėjo sudaryti nuolatinį sekretoriatą, kuris įsikūrė Junktinėje karalystėje. Nežinau, kiek e, jūs esate susipažinę su tuo, ar buvote ten patys nuvykę, e, pats pastatas yra tikrai nuošalioje vietovėje, kurią sunku pasiekti, neturime gerų e, susisiekimo sąlygų ar komunikacijų prasme, ar, ar keliavimo prasme, taigi sekretoriatas dirba sunkiomis e, sąjungomis. Na, o 2005-aisiais jau įsikūrė 15 žmonių nuolatinis sekretoriatas, jis pradėjo dirbti, tuo metu biudžetas sudarė 4,9 milijonų eurų. Na, o nuo 2006-ųjų sausio pirmosios po tarybos sprendimo tapome Europinę agentūrą. Ir būtent tais metais e, E, buvo e, atlikta mūsų biudžeto naudojimo analizė. Tada e, buvo manyta, kad labai gerai, kad bus audituojamos mūsų sąskaitos. Taip galvojo mm, ir valdyba. Na, o 2007-aisiais valdyba jau suvokė, kad turime problemų. Turime problemų ir dėl sekretoriato, ir dėl mūsų direktoriaus. Kai kurie valdybos uh, nariai per valdybos posėdį išreiškė savo susirūpinimą ir po to valdyba priėmė atitinkamą sprendimą ir nusprendė, kad e, tuometinis direktorius privalo imtis e, veiksmų padėčiai pagerinti. E, pone Matijo taip pat paminėjo, kad mm, kalbant apie 2007 metų auditorumų ataskaitą, tai, tai buvo pirmas kartas, kuomet mes suvokėme, kad egzistuoja labai rimtos problemas. Na, o pirmininkaujant Slovenijai, direktoriui buvo nurodyta, valdybos nurodyta, kad jis turi ištaisyti padėtį Buvo priklauta, kad jis paruoštų veiksmų planą. 2008 metų antroje dalyje, 9 pradžioje, buvo valdybos e, imtasi labai griežtų e, kontro, kontrolės priemonių ir išaiškėjus e, labai aiškioms klaidoms e, buvo reikalauta, kad jos būtų ištaisytos. Ir tada valdyba priemė dar vieną sprendimą, kad būtų sukurta audito grupė, speciali audito grupė, kuri stebėtų visas finansinės operacijas. Pirmininkaujant Čekijai Buvo nemažai konfrontacijos ir po e, visos virtinės įvairių įvykių direktoriui teko e, išeiti iš darbo e, dėl tų finansinių klaidų, kurias jis buvo padaręs. Švedijai pirmininkaujant pergyvenome tam tikrą pereinamai laikotarpį, kai reikėjo pakeisti direktorių ir tų metų pabaigoje Buvo išrinktas, valdybos buvo išrinktas e, naujasis direktorius e, ponas Ferenc Banfi. Jis pademonstravo labai profesionalų požiūrį, susilaukė visos valdybos paramos, reformavo koledžo valdymą, visiškai pakeitė finansinę valdyseną E, priėmė į darbą e, finansų ekspertus, profesionalus. Ir e, naujasis finansų valdymas, valdysena siekia ištaisyti visas praeities finansinės klaidas. Kiek teisiškai buvo įmanoma, buvo bandoma retroaktyviai ištaisyti klaidas. Savai mes suprantama, kad e, dėl tų įvykių mes ne visus darbus sugebėjome iki šiol užbaigti ir aš tikiuosi, kad visus tuos reikalus mes e, pabaigsime, ištaisysime likusias klaidas e, pirmininkaujant Vengrijai. Ir koledže be jokios abejonės įvyko visa virtinė teigiamų pokyčių. Per pastarosius metus e, valdyba patvirtino direktoriaus siūlomas naujas idėjas, kurių tikslas yra pertvarkyti sekretoriatą, kad jisai veiktų veiksmingiau. Egzistuoja taip pat ir naujas strateginis planas, kuris buvo patvirtintas ir parengta nauja stebėsenos priemonė, kuri leidžia atidžiai stebėti kaip yra įgyvendinamos užduotys. Mes pasikvietėme išorės e, ekspertus, kad e, padėtų mums e, peržvelgti mūsų penkių metų veiklą ir kovo pabaigoje toks pranešimas, tokia ataskaita bus jau paskelbta, joje taip pat bus rekomendacijos ir ateičiai, ne vien tik tai penkių metų apžvalga. Komisija, taryba ir biudžeto kontrolės komitetas kaip tik to iš mūsų ir prašo. Pirmininkaujant Vengrijai, draugė su komisija, mes taip pat norėtume surenkti e, konferenciją skirtą e, policijos koledžo veiklai. Tai būtų vienos dienos konferencija, kur taip pat aptartume ir Europos policijos koledžo ateitį. norėtume imtis visų reikiamų žingsnių, siekiant užtikrinti, kad e, ateitie išvengtume e, visų e, praeitėje iškilusių problemų. Aš tikiuosi, kad sugebėjau paaiškinti Jums visus įvykius ir kokioje padėtyje dabar mes esame ir kokios norėtume ateities, kai kalbame apie bendradarbiavimą ir kontakto palaikymą. Sakau tai sekretoriato ir e, valdybos vardu. Esame pasiryžę ir toliau palaikyti e, ryšį su parlamentu ir su komisija. Dėkuoju uždėmesi. Dank u wel. Uh, ik ben geen specialist in het dossier, maar ik weet. Ačiū. Nesu ekspertas, bet man atrodo, kad į visus klausimus, kuriuos iškelia ponia Matiu, buvo atsakyta. Bet galbūt suteiksiu pirmiausia direktoriui dabar žodį, stamintimi, kad jis į specifiškesnius klausimus ponios Matiu atsakytų. Mačiau, ponas Fielneris norėjo tarti žodį dar vėliau, daugiau kalbėtojų sąraše nieko nepasižymėjau. Taigi, ponas Pankvy. ponios ir ponai. Ačiū už kvietimą. Kaip buvo jau pasakyta, pirmąjį kartą aš kreipiuosi į Jūs ir pateikiu koledžo ataskaitą, pasiekimus, programų įvykdymą. Atvirai kalbant, prieš keletą metų Aš pats e, vaikščiau po šį pastatą ir svajojau iš arčiau susipažinti su parlamento darbu. Dabar kur kas man sudėtingiau tą padaryti ir tikiuosi, kad e, ateis laikas, kai mano buvimas čia suteiks daugiau džiaugsmo. Tai, ką aš paveldėjau, nebuvo labai paprasta, bet negaliu pasakyti, kad tai yra neįmanoma misija padarytos klaidos, klaidos, kurias padarė žmonės, jas irgi taisys žmonės, galbūt kurie yra labiau pasiaukojantis, profesionalesni, labiau bendradarbiaujantis. Ir tikiuosi, kad e, sulauksime iš jūsų šiokios tokios e, užuojautos, supratimo. Niekas nekvesionuoja, ar reikalinga teisės saugos, sistemos, teisės saugos e, mokymo sistema Europoje. Tai yra privaloma. ES privalo užtikrinti konkurencingą pasauliniu mastu teisės saugos mokymo sistemą. Ir aš prisimu tą darbą. E, ponios ir ponai, remiantis parlamento sprendimu, kuris buvo priimtas spalio 7 dieną, aš pristačiau trečiąją pažangos ataskaitą, kurioje apibūdinau visus veiksmus, kurie, kurių buvo imam, imtasi atsižvelgiant į daugiametį planą, planą, kurio pareikalavo parlamentas, kurį patvirtino konsensuso, konsensuso pagrindų valdyba. Taip pat jam pritarė ir Europos komisija bei vidaus audito tarnyba. Per tą laiką vidaus audito tarnyba atliko antrosios pažangos ataskaitos turinio auditą ir padarė išvadą, kad koledžas teisingai gyvendina daugiametę veiklos programą. Audito ataskaitoje nebuvo neigiamų vertinimų. Tuo pat metu jie akcentavo, kad nėra pakankama, pakankamos pažangos Bet aš pritarus vidaus audito tarnybai šį bei tą pakoreguosiu tam, kad e, būtų numatyti labiau, e, lengviau vertinami rodikliai. Per pastarį klausimą parlamente, po pastarį klausimą parlamente mes, e, aš tikiuosi, atsakėme į daugumą ponios Matijo iškeltų klausimų, paaiškinome techninės detalės kaip galima pakoreguoti ankstesnių metų klaidas. Na ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir jūs informuoti, kad neseniai paskirtas e, apskaitos pareigūnas, biudžeto finansų pareigūnai yra čia salėje atvykę. Jeigu jūs turėtumėte konkrečių klausimų jiems, aš e, manau, jie sugebės e, jums pateikti atitinkamus atsakymus. mes daug dėmesio skiriame tų trūkumų ištaisimui, bet taip pat turime kalbėti ir apie agentūros dabartį ir ateitį. Ir džiaugiuosi, kad iki praeitų metų pabaigos, gruodžio mėnesio, mes ištaisėme visas 8 metų ir 9 metų finansinės klaidas, problemas. Agentūra sugebėjo prisimti visus, e, tinkamai įvykdyti finansinius įsipareigojimus laiku. Na, gal dėl kalėdų šiek tiek užtrukome, bet tai galbūt nėra taip jau aktualu. Tęsėme darbą, stiprindami sekretoriatą. Samdėme darbuotojus ir visi pasamdyti pagal ES taisyklės, e, suvokia, kad e, reikia bent jau pusmečio, kol įsivažiuoja naujai pasamdyto pareigūno darbas. Na ir į tai atsižvelgdami, norėtumėme Jums pasakyti, kad 2010 metais, kai aš buvau paskirtas direktoriumi, mes devynis laikinus e, darbuotojus pasamdėme valdyboje, taip pat atrinkome 70 komandiruotų darbuotojų, 7 septynis komandiruotus darbuotojus. Vyksta dabar irgi įdarbin, įdarbinimo procedūros. Taigi iš 26 laikinų pareigūnų etatų 21 etatas jau yra užpildytas. Gavome ataskaitą iš Londono dėl privačių išlaidų ir toje ataskaitoje yra patvirtinami SEPOL valdžios e, finansiniai įsipareigojimai. Šiek tiek buvo netitikimų su skaičiais, bet mes e, sutikome su išorės auditorių vertinimais. Ir mes pritarėme tarybos teisininkų pozicijai kur teigiama, kad pareigūnai, kurie naudojosi taks, taksi paslaugomis vykstant į oro uostą, nežinojo, kad tai yra nelegalu. Ankstesni direktoriai leido naudotis taksi paslaugomis, taigi pareigūnai buvo įsitikinę, kad gali naudotis e, tomis paslaugomis, mm, ne, bet dabar kažkas turi būti už tai atsakingas ir aš dabar išdaviau kom... lėšų susigražinimo orderį. Taigi tie darbai dabar vyksta. Tas orderis yra išduotas buvusiam direktoriui. Taigi, Dabar kalbant apie e, gebėjimų kūrimą, aš patvirtinau viešų pirkimų vadovą, vadovą, kuris buvo parengtas konsultuojantis su komisijos ekspertais ir kitų broliško agentūrų pareigūnais. Mes e, parengėme pagrindų partnerystės susitarimą ir stipendijų susitarimą, e, siūlydami darbą ekspertams ar e, kitiems e, pareigūnams, buvo tiesiog kritikos išsakyta tai samdymo procedūrai. Dabar tie, tos sutartys, kurios pasirašomos tarp atskirų asmenų ir nacionalinių mokymo institucijų, o ne tarp atskirų asmenų ir SEPOL, baigėsi tos sutartys devintaisiais metais jos nebuvo atnaujintos. Kalbant apie išlygas, kurios e, numatytos komisijos, joms nebuvo pritarta ir valdžia pasiūlė valdybai persvarstyti atitinkamus paragrafus, e, finansinių taisyklių reglamentų paragrafus ir mes dabar e, bandome parengti bendras mokymo programas kurios yra numatytos stipendijų pagrindų sutartyse. Nekarta buvo minėta teisingai, kad vidinė audito kontrolės sistema nėra visiškai teisinga. Ir vienas svarbesnių žingsnių, kurių ėmiausi, būtent e, nusprendžiau, kad vidaus audito tarnybos pareigūnus turi paskirti valdybą, Taigi dabar audito komisija yra sukurta ir jie kartu su valdyba parengs, pristatys kovo pradžioje savo ataskaitą per kitą eilinį valdybos posėdį. Vidaus kontrolės pareigūno skirimo procedūra nebuvo, nėra dar užbaigta. Pirmiausia, siūliau darbą labai geram kandidatui, tačiau jisai buvo padavęs dokumentus ir kitam, kitam e, darbui čia Briuselėje ir tas pasiūlymas jam buvo patrauklesnis, taigi dabar mums tenka renkti dar vieną atrankos procedūrą. Galiausiai norėčiau Jums e, pasakyti, kad mano tikslas nėra teikti, kad Sepol dirba nepriekaištingai. Pažangos yra pasiekta nemažai, mes galime užtikrinti teisinės valstybės principus, galime įgyvendinti įsipareigojimus, bet e, nesame dar tobula agentūra ir aš ir mano kolegos, kurie daug dirbo pastaraisiais metais, kurie tapo šių klaidų aukomis, aš manau, kad e, jie nusipelnė kantrybės e, ir šiekios tokios tolerancijos Ir aš tikiuosi, kad mūsų agentūra, mūsų koledžas išpildė visus įsipareigojimus dėl biudžeto įvykdymo ir išpildė jūsų lūkesčius. Didžiausias man iššūkis buvo vėl užsitarnauti parlamento pasitikėjimą. Be pasitikėjimo, kurio neprašome dykai, mes negalėsime užtikrinti tiekti kokybiško mokymo kokybiškų mokymų e, teisės saugos pareigūnams Europoje. Dėkui uždėmesi. Dėkuoju. Panas Fjellder, jūs prašote žodžio, prašau. Ačiū. Norėčiau padėkoti ir valdybai, ir direktoriui už jų pastabas. E, e, stebiu E, padėtį jau kurį laiką ir vienas dalykas, kurį man mama sakydavo, man ateina į galvą, yra daug paaiškinimų, bet netiek daug e, pasiteisinimų ar e, pagristų pasiteisinimų. Aš klausausi tų pasiaiškinimų E, ir tikrai negalima tuo teisintis, e, tuo faktu e, teisintis, kad agentūra yra maža. Tai yra tiesa, bet vis tiek, nors ir maža agentūra, ji turi laikytis taisyklių ir uh, veikti pagal tas taisyklės. E, man uh, vis tik susidaro įspūdis, kad uh, E, taip ir bus visada Aš nesu panalizavęs didesnių agentūrų veiklos, bet jeigu iš tikrųjų tos problemas būtent mažoms agentūroms kyla, tai tada turėtume kelti klausimą, ar apskritai reikėtų laikyti, reikėtų mums tokios agentūros, ar reikėtų gal sujungti su kažkuo. Žinome, kad yra kažkokios galimybės, komisija pasisiūliusi yra paremti mažesnės agentūras kad didesnės agentūros galėtų paremti mažesnėsias. Na ir. Bet jeigu tas problemas galima išspręsti, tai kodėl reikėtų su, su kuo nors sujunginėti? Gal uh, kiti prelegentai galėtų savo pastabas pasakyti dėl to. Taigi, tokia trumpa pastaba iš mano pusės. Beim Kollegen Fielner einhaken. Ponas Gairis, šiek tiek sureaguosiu į pana Fielnerio pasisakymą. CEPAL yra institucija, dėl kurios e, prasmės egzistuoti tikrai nereikėtų ginčytis mums. Siekiama mm, suformuoluoti bendrus standartus nacionalinėms e, policijos struktūroms, e, jų darbui, taip pat e, padėti organizuojant tarp valstybinį persekiojimą. Mintis puikiai. Ar tai daryti atskiroje agentūroje? Ar geriau prijungti šią agentūrą prie kitos, pavyzdžiui, prie Europolo, bet yra kla kitas klausimas, bet e, taip smarkiai kritikuoti šios agentūros nevertėtų. Ataskaitoje yra aiškiai pasakyta, kad e, bus vykdoma aktyvesnė agentūrų darbo peržiūra ir bus matyti, kokią linkmę pasuks diskusijos Aišku, agentūrų apjungimas visuomet susijęs su sinergetiniais efektais ir tai skamba puikiai, kai galime tikėtis staupyti lėšų, bet reikia žinoti aiškiai, kad e, tokių dalykų, kurie nedėra tarpusavyje, apjungti negalima. Tad reikia tai dar nuodugniau pasvarstyti tikiuosi, kad gausime dar daugiau medžiagos iš auditorumų ir galėsime tą diskusiją e, toliau vaisingai tęsti. Esu pasirengęs, bent jau aš, tokiai diskusijai. Ir trumpai dar pakomentuosiu abi ataskaitas, e, kurias mums pristatė Sepol. Ir labai džiaugčiausi, jeigu galėtų sureaguoti ir komisija. reikia pripažinti, kad administracinė valdyba ir jūs, pone direktorių Panfi, ėmėtės problemas spręsti. Tai, ką pradėjote, tikrai įspūdinga. Turint mintyje visas tas e, didžiulės problemas susidariusias. Tikrai stengiatės jas spręsti ir manau, kad e, dar ne vienas negalime pasakyti, kad jos jau išspręstos, bet bent jau Aš asmeniškai manau, kad esame teisingame kelyje, galime žvelgti tai optimistiškai. Tačiau negalime visgi leisti iš akių to, kas vyko 2008 ir 2009 metais. Jūs tuo metu dar nedirbote, Sepol, bet mm, visgi esate dabar atsakingas. Tapote tarsi viso šio proceso auka. Ta reikia pripažinti. Ir reikės dar pirmiausia palaukti tų metų, kai tvirtinsime biudžetą, biudžeto įvykdymą už agentūros veiklą, kai jūs jau buvote direktorius. Taigi dar reikia palaukti tų biudžetų vykdymo patvirtinimo. Man įdomu visada buvo sužinoti, kokia komisijos reakcija į tai. Ir turiu pasakyti, kad tai, išgir... tai ką išgirdau, nuvilia. Esu naujai išrinktas parlamento narys, dalyvauju ir biudžeto kontrolės komiteto veikloje. ir suprantu, kad e, yra problemų su agentūromis, bet komisijos atsakymas į tai, ką dabar reikėtų daryti, yra nelabai tenkinantis. Nelabai sutikčiau su tokiu požiūriu. Be abejo, sutartys yra sutartys. Bet tai, kad komisija iš to tiesiog daro išvadą, kad nedaro jokios išvados dėl agentūrų veiklos, kurios, kaip girdime, netinkamai galbūt naudoja skiriamas lėšas, yra politinio pobūdžio aspektas, jo net nesijimu vertinti, bet tiesiog buvau nustebęs, kad komisija ne padaryti jokių rimtesnių išvadų dėl viso šio reikalo. Ir būtų įdomu išgirsti šiandien posėdėje dalyvaujančių komisijos atstovų nuomonę dėl to, kaip jie vertina šį klausimą. Ar, ar bus kvesionuojamas agentūrų neveiksmingas darbas? Ko, kokias jūs išvadas galėtumėte padaryti? Ačiū. Klausimas buvo labai aktualus. Dabar uh, e, ponė Andresen uh, paklaus, o po to kiti. Pone Andresen. Ponės Andresen mikrofonas neveikia. reaguodama į pono Fielnerio pastabas norėjau tik tai pasakyti, kad e, kokia bebūtų agentūra, ji vis tiek yra svarbu vaidmenį vaidinanti institucija, todėl ji turi veikti nepriekaištingai. Todėl sprendimas e, sujungti su kita institucija vargu ar yra geras, jeigu ji dabar prastai veikia, tai gali pagadinti ir kitos darbą. Taigi reikėtų arba ją uždaryti, arba pagerinti jos darbą. Toks buvo ir mano pasiūlymas. Institucija turi veikti nepriekaištingai, tą turime turėti galvoje. Kolega Kairis man kai ką pasufleravo tokią mintį. Ehm, lėšos yra skiriamos juk netiesiogiai, o per komisiją. Tai ar komisija save vertina šiame procese tiesiog kaip notarą kokį pasirašantį dokumentus, o paskui viską palieka vertinti kitiems? Nežinau, kokia iš tiesų yra tendencija. Atskaitomybė dėl agentūrų tarsi nuima mano komisijos pečių tokiu būdu. Mes e, tikrai neto siekiame. Visiškai nepriimtina, kad visa atsakomybė yra svarčiama parlamentui. Taigi norėtųsi į tą klausimą gauti aišku atsakymą. Ehm, Ačiū. Eh, Jeigu ponas Ošė nieko nenori pasakyti, tada dabar komisijos eilė ir pirmiausia ponas Grey, o paskui ir ponas Marinį. Dėkui pirmininkė, noriu tik eh, patvirtinti, kad eh, vidaus audito tarnyba iš tikrųjų stebi, kaip veikia SEPOL 2010 rugsėjį. Buvo parengta ataskaita apie veiksmų plano adekvatumą. Tai buvo susiję su problemomis dėl biudžeto patvirtinimo. Ten buvo numatyta e, bent jau 44 punktai, 19 jau dabar įvykdyta, 18 vykdoma. Dėl septynių dar laukiama, kol jie bus pradėti vykdyti, bet tai buvo netokie e, svarbus elementai. Prieš e, Kalėdas mes buvome nuvykę į Sepol e, pasitikrinti, ar jie savo rekomendacijas e, vykdo. Pamatėme, kad iš aštuonių šešis buvo įvykdę. E, dėl dviejų dar vyko darbas ir mums susidarė įspūdis, kad e, veiksmų e, plane gal trūko šiek tiek aiškumo, trūko aiškių punktų, bet apskritai manytume, kad biudžeto patvirtinimui tai nepakenks. Ir žinoma, mes kitais metais ir toliau tęsime stebėseną. Dėl bendro susirūpinimo jūs visiškai teisūs. Tai e, maža agentūra, kuri turi naują direktorių. E, vadovybė yra visiškai atnaujinta, tad lyginant su to, ką matėme 2008 metais, ten įvyko didelių pokyčių. E, komiteto nariai teisingai sakė, kad nors ir maža ta agentūra, vis tiek reikia laikytis taisyklių. Na, galima galbūt kelti klausimą dėl e, tokio dydžio agentūros, kurioje dirba 25 žmonės veiksmingumo. E, komisija apskritai žiūri į agentūrų problemą, sprendžia klausimą, kaip galima padėti mažesniems agentūroms vykdyti savo tikslus, tuo pat metu vengiant dubliavimuose. E, tas darbas daromas ir mes dalyvaujame atitinkamoje darbo grupėje. Jūs klausėte, ko e, galima būtų pasimokyti iš SEPOL Na, nu, reikia pasakyti, kad mes e, permėme tą užduotį tik po 2008 metų, kada e, Sepol tapo Europinė agentūra ir tik tada atradome ten esančias problemas. E, ir tada iš karto pradėjome kontaktus su tuometiniu direktoriumi ir valdančiaja taryba ir pradėjome ieškoti problemų sprendimo. Dabar dėl e, veiksmingumo problemos. Galima diferencijuoti tarp dviejų SEPOL vaidmenų. Visų pirma, tai valdyba, kuri, taip sakant, nustato bendrąją e, pareigūnų rengimo politiką. Antra vertus, ji veikia kaip tam tikras sekretoriatas. Galbūt sekretoriato vaidmenį ir galėtų prisimti kažkokia institu, e, kita institucija, bet e, aš manau, kad e, dabar dirbantį darbo grupė tas problemas išanalizuos. Antra vertus, e, reikia skirti reguliuojančiasias agentūras ir vykdančiasias agentūras. Dėl vykdančiųjų čia komisijos vaidmo didesnis, e, dėl kitų netoks. E, didelis komisijos atstovas turi vieną balsą tik tai valdymo taryboje. Turint galvoje, kad valdančioje taryboje dar posėdžiauja 27 valstybių narių E, atstovai. Na, antra vertus, e, agentūra gauna subsidijas ir todėl privalo laikytis e, subsidijas reglamentuojančių nuostatų. Ir čia komisijos vaidmuo, žinoma, yra. Šiuo konkrečiu atveju, kai tik tai buvo gauti signalai, tai mokėjimo agentūra iš karto pradėjo pervedinėti pinigus e, atskirais pavedimais ir e, tik tada, kada buvo įsitikinta, kad agentūra e, žengė tinkamus žingsnius, buvo daromas kitas pervedimas. Taigi, per ataskaitas, per auditus, per uh, E, taip sakant, pinigų kontroliavimą mes galime kontroliuoti, kaip veikia agentūros. Ačiū. E, komisija rėmė e, kolegijos darbą nuo pat pradžių, bandė, kad būtų, bandė užtikrinti finansinio reglamento nuostatų laikymasi. Kaip žinote, Europos komisija valdyboje turi vieną balsą Ir kas kart, kai surandama problemų, atliekant auditą, generalinis direktoratas yra prašęs ankstesnio direktoriaus ar laiško, ar nusintus pareigūną, ar išsikėtus pareigūną į Briuselį, atsižvelgti audito rūmų rekomendacijas ir pastabas. Ir ypatingai 8 metų kovo mėnesį po to, kai buvo preliminariai auditorumų vizito į Sepol metu pateikti rezultatai ir tie rezultatai buvo susiję su 7 metų biudžeto įvykdymu. Taigi po, to, po tų preliminarių išvadų, kurios sukėlė daug susirūpinimo dėl to, kad ten buvo kalbama apie problemas dėl privačių išlaidų, taksi, apmokėjimų ir taip toliau, atitinkamas generalinis direktoratas nusinti laišką Olafui ir po to laiško Olafas e, pradėjo tyrimą. Na ir po tų techninių iniciatyvų mes pradėjome, ėmėmės politinių veiksmų aštuntaisiais metais ir devintųjų pirmąjį pusmetį Tiems veiksmams e, pritarė Čekija, pirmininkavusi valstybė, na, o devintaisiais metais po tų veiksmų jau atsistatydino ankstesnis direktorius, jisai atsistatydino 9 metų gegužės mėnesio valdybos posėdyje. Ir turiu pasakyti, kad 8 metais numatytos problemos nepasikartojo, bent jau 9 metais. biudžeto naudojimo veiksmingumas 47 procentais išaugo, lyginant su 27, 27 procentais 8 metais. Ir kaip ponas greit teisingai pasakė, mes stebėjome agentūros biudžeto panaudojimą ir tik tai pavedimais pervedėme pinigus atsižvelgdami į agentūros grinųjų pinigų srautus, tam, kad nekiltų pavojus neteisingai e, panaudoti biudžeto lėšas. Na ir turiu pasakyti, kad pasikeitus vadovybei Sepolas pradėjo naują darbo etapą, kaip jau buvo pasakyta. Nauja e, vadovybė visomis išgalėmis bando išspręsti likusias problemas ir į tai atsižvelgdama Europos komisija remia kolegiją, jai bandant išspręsti tas problemas ir tai yra pagrindinė priemonė siekiant Stokholmo programos tikslų dėl policijos pajėgų mokymų. Na ir mes viduje komisijoje yra, esame įsteigę tą tarp institucinę grupę, kuri bandys peržiūrėti visų agentūrų funkcionavimą, bandyti suprasti, surasti silpnasias ir stipresias visų agentūrų veikimo pusės, įskaitant ir nedidelės agentūras ir, aišku, policijos kolegiją. Na ir mes bandome įvertinti, kaip būtų galima patobulinti agentūros darbą, remiantis na, teisinių pagrindų kitais, kitais elementais. Taigi, mums rūpi, labiausiai rūpi kad tai būtų veiksminga agentūra, kurie efektyviai vykdytų policijos pajėgų mokymo darbą. Nu Ačiū. Ponas Aušy paprašė žodžio. Gal keletas baigiamų žodžių. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Pirmąjį kartą aš kreipiuosi į Jūs, kadangi buvau paskirtas audito auditoriumi auditorumuose balandžio mėnesį. Pone pirmininkė, parlamentarai vidaus valdymo klausimai buvo aptarti, bet aš norėčiau pakomentuoti audito elementus, aspektus, kurie irgi buvo šiandien iškelti. Ponas Bonfi ir jo kolegos kalbėjo apie įvairias problemas, kurios buvo kritikuojamos audito rūmų jau eilę metų. Pirmiausia, džiaugiamės, kad išorės audito studija, analizė buvo, dėl sukčiavimo buvo, buvo pateikta, mes reikalavome jos jau eilę metų. Taip pat kitas klausimas e, dėl finansavimo sutarčių legalumo. Mes irgi ne, ne kartą jau esame akcentavę šią problemą. Pone pirmininkė, čia buvo du svarbus e, dalykai, kurie yra susijęs su Eur, Eur, Eur, su daugiamečiu planu, būtent apskaitos, agent, apskaitos pareigūno ir viešų pirkimų pareigūno paskirimas. Ir audito rūmai jau nekarta kritikavo Sepol sąskaitų patikimumą 7 ir 8 metais konkrečiai. Ir taip pat kritikavome tai, kad trūksta kvalifikacijų. Devintų metų ataskaitoje apie tai buvo kalbama. Ir turime pasakyti, kad nedėlėse agentūrose finansinių problemų e, išsprendimas gali būti paprastas. Tiesiog reikia buhalterio, geros apskaitos sistemos. Ir tai auditorumams yra tam tikras nusiraminimo šaltinis. E, dabar suprantant, kad e, Sepol agentūra galiausiai darbino apskaitos pareigūną. Kolegos kėlė efektyvumo klausimą. Audito rūmai pripažįsta ir suvokia, kad mūsų vaidmuo yra analizuoti, kaip, kaip efektyviai yra panaudojamos lėšos ir mes tikrai manome, kad agentūra gali prisidėti prie to svarbaus darbo, e, pasirūpinant, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai panaudojami tų, kuriems tas darbas yra patikėtas. Na ir mes savo darbų planuose metams, metiniuose darbų planuose esame numetę ataskaitą apie kaštų vertinimus visose agentūrose. Mes bandysime panalizuoti, su kokiais kaštais susiduria agentūros ir kaip efektyviai yra panaudojami, yra panaudojami tie pinigai, tie, kiek tie kaštai yra efektyvūs ir veiksmingi. Na, žinoma, audito rūmams dar galbūt per anksti teikti, ar agentūra turi tinkamą ateitį. Bet, kaip sakė kolega, e, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad į ataskaitą atsižvelgsite jūs ir jūsų kolegos svarstydami šios svarbius klausimus. Ačiū pirmininkė. Dank u, eh, mevrouw Majeur. Ik hoop dat u. Dėkoju. E, Pane Matė, e, ta informacija ir paaiškinimai, ko gero, e, jums bus naudingi. Ar norėtumėte kokią pastabą pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Na ir tas. Aš matau, kad naujasis direktorius ir manęs tai nestebina, mes žinojome, kad jis paveldėjo uh, tokių nemalonių problemų ir jam tikrai yra nemenkas iššūkis e, susitvarkyti su tą situacija ir pagerinti situaciją, pradėjus darbą Sepol agentūroje. Iš tiesų jam tenka nelengvas darbas. Na ir reikia kažkaip tą situaciją sutvarkyti. Dabar kalbant apie valdybą ir kodėl valdyba nesureagavo, aš manau, kad reikia atsižvelgti į tai, kad kai direktorius nėra efektyvus ir nesilaiko finansavimo taisyklių, tą daro dviejus metus, tai jau yra per ilgai. Ir aš manau, kad valdyba neprisimėto savo atsakomybės. Na, dabar viskas jau kaip ir nugrimzdo į praeitį. Ką dar būtų galima pasakyti? Aš apgailestauju, kad komisija e, kolegijoje turi tiek nedaug įtakos. E, nes būtent komisija galbūt galės stabdyti tuos įvykius ir valdyboje yra 27 nariai, kurie turi balso teisę. Ir aš turiu tų narių sąrašą. Ir dėl įvairių priežasčių, dėl kultūrinių, politinių aspektų valdyba nesusitardavo tarpusavyje tie nariai. Ir esant tokiai situacijai, komisija, jeigu būtų turėjusi balso teisę, būtų galėjusi užkirsti kelią tiems įvykiams. Taigi štai tokia mano yra pozicija. Na ir dėl sąskaitų uždarimo. Panašu, kad devintiesiems metams tą reiks padaryti negalime palikti tos dosie atviros amžiams ir, ir prane, kaip pranešėja galiu pasakyti, na, kad nelengva tą padaryti, taigi matyt mums tekstą sąskaitas uždaryti, nebent kolegos labai prieštarautų. Ir jums, aišku, ponė pirmininkė, reiks priimti sprendimą dėl darbo tvarkės. Taigi, dėkoju. Dank u wel. Uh, eh, het afsluiten van de rekeningen staat uh, ingeschreven op onze agenda van donderdag aanstaande. Dėkuoju. E, ketvirtadienį po pietą turėtume kalbėti apie 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ponas Atsimarkakis e, rengia šį pranešimą ir Labai tikiuosi, kad e, ir Sepal atstovai galės sugrįžti e, pas mus dar kartą. Dabar dėl šeštojo punkto diskusijas baigiame, grįžtame prie penktojo e, punkto. Dar vienas auditorumų specialus pranešimas, specialioji ataskaita dėl specialiųjų priemonių skirtų atokiausių regionų ir mažų Egėjo jūros salų žemės ūkiui. Kalbame apie ataskaitą 10-2010. Dabar norėčiau pranešėją pristatyti šią ataskaitą. Ponas Weber dabar turi žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi e, galėdamas Jums, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, pristatyti Europos audito rūmų specialią ataskaitą dėl specialių priemonių skirtų atokiausių regionų ir mažųjų Egėjo jūrų, jūros salų žemės ūkiui. Specialiosios priemonės buvo reformuotos 2006 metais, siekiant e, aktyviau įtraukti į procesą e, regionus, E, siekiant tuos sprendimus priimti decentralizuotai ir lankščiai. Audito rūmai konstatavo, kad specialiosios priemonės iš esmės e, atnešė naudos žemės ūkiui atitinkamuose regionuose, tačiau e, taisyklių administravimas nėra visiškai veiksmingas, dar yra trūkumų, taigi yra ką tobulinti ir yra būdų dar kaip gerinti priemonių veiksmingumą. Galimybės, kurios buvo numatytos po 2006 metų reformos, e, nebuvo visiškai išsemtos, kalbant apie decentralizuoto požiūrio taikymą. Per šešis mėnesius trunkantį planavimo ir patvirtinimo etapą programų. Komisija dažniau linkusi tikrinti programų atitikti ir nuoseklumą, o ne vykdyti administravimo pareigas ir padėti užtikrinti, kad parengtų programų poveikis būtų kuo didesnis. Ir tas pats pasakytina taip pat ir dėl pakeitimų siūlomų programoms kitiems, kitiems keliams ateinantiems metams. Turint galvoje tai, kaip yra vykdomos programos, auditorumai pabrėžia, kad priemonės arba veiksmai, kurių imamasi, ne visada yra um, veiksmingi. Ir taip pat ir kontrolės sistemos ne visada uh, yra priderintos prie specialiųjų priemonių. Be to, komisija numato peržiūrą kas penkerius metus ir tas laikotarpis yra per ilgas. E, įgyvendinimo ataskaitos, kurias teikia valstybės narės, nėra um, suderintos ir nėra pakankamai išsamios, kad komisija galėtų gauti pakankamai informacijos. Turėdamas, e, turėdami mintyje e, šias pastabas, audito rūmai suformulavo rekomendacijas, kaip būtų galima pagerinti specialiųjų priemonių administravimą. Be kita ko, siūloma remti valstybės narės joms formuluojant programas, numatyti suderintą rodiklių sistemą. Taip pat e, yra siūloma peržiūrėti galutinio oficialios programų pakeitimų tvirtinimo procedūros datą. Taip pat valstybės narės turėtų iš dalies galbūt pakeisti kai kurias priemonės, e, kuriuose dar numatyti šiokių tokių trūkumų ir reikėtų dar nustatyti nelabai veiksmingas priemonės vis dar taikomas. Taip pat reikia be abejo taip pat ir apie veiksmingesnę kontrolę pagalvoti. Dėkoju uždėmesi. Dėkuvel. Ačiū. Puikus pranešimas. Pone Köstinger, e, mano manimų, viską atidžiai išanalizavo ir parengė darbo dokumentą, kur ir septynės rekomendacijos. Aš suteiksiu dabar žodį jai. Dėkoju, ponė pirmininkė, noriu nuoširdžiai padėkoti auditorumams už specialią ataskaitą dėl specialių priemonių skirto tokiausių regionų ir mažų Egejūros salų žemės ūkiui. Ypač norėčiau padėkoti ponui Weberiu, audito rūmų nariui, pristačiusiam specialią ataskaitą. Ponios ir ponai, specialiosios priemonės yra skirtos tam, kad būtų stiprinamas žemės ūkis atitinkamuose regionuose Nuo 89 iki 93 metų imtos taik, pradėtos taikyti priemonės siekiant numatytų tikslų. 2006 metais buvo įvykdyta reforma ir siekta dviejų pagrindinių tikslų. Pirmiausia, panaikinti muitus importų iš trečiųjų šalių, atsižvelgiant į kilmės valstybę, tai daryta siekiant pagelbėti vartotojams, o taip pat siekiama per įvairias dotacijas stiprinti vietos e, žemės ūkį. Buvo tikrintas laikotarpis nuo 2007 iki 2009 metų, 1,6 milijardo eurų e, vertės dotacijų buvo suteikta. Ir ypač e, atkreiptas dėmesys į valstybių narių vykdomas programas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į auditorumų rekomendacijas, kurias iš esmės remiu. Paminėčiau ypač tuos dalykus, kuriuos reikėtų itin, itin akcentuoti. Pirmiausia, kontroliai skirti rodikliai. Sutinku su mintimi persvarstyti rodiklius, suformuoti bendrus rodiklius vieningus rodiklius, e, kur jiem tiktų visoms programoms. Antroji rekomendacija susijusi su vieno, vienodo dydžio išmokomis. E, reikėtų dar persvarstyti šį klausimą. Suprantu, kad kai kuriems regionams yra būtina ta fiksuoto dydžio vienoda pagalba, tačiau neretai e, tai E, kenkia e, tvariam regiono vystimuisi. Dėl peržiūros, e, programų peržiūros kol kas, peržiūros kol kas vykdomos kas penkerius metus, komisija siūlo trejus metus, auditorumai vienerius. Reikėtų paremti šias mintis, atsižvelgiant į tai, kad kasmetinė peržiūra be abejo negali pakeisti visapusiškos analizės ir įvertinimo, bet ne apie tai ir kalba. Mes norime, kad būtų užtikrinama, jog valstybės narės teikia informaciją, kurią galima realiai panaudoti, o ne, kurią, o, o ne kuri dulka vėliau stalčiuose. Dėl trejų metų m, mm, ataskaitos, kurią siūlo komisija, reikia pasakyti, kad reikėtų siekti galbūt ir veiksmingesnės informavimo ir valdymo sistemos tam, kad ir kontrolė sąnaudų ir gaunamos naudos būtų veiksmingesnė. Komisijos vaidmuo remiant valstybės nares labai svarbus. Viena vertus komisija užtikrina, kad programos atitiktų ES teisės aktus, kita vertus taip pat koordinuoja e, valstybių narių veiksmus, e, nacionalinių institucijų veiksmus tarpusavyje. Ir reikėtų e, paremti komisijos požiūrį į šių priemonių vertinimą. O taip pat reikėtų paraginti valstybės narės suformuluoti, pateikti tuos rodiklius, kurių kol kas dar trūksta programų vertinimui. Tai, kas e, buvo pradėta bendradarbiaujant tik su keturiomis valstybėmis narėmis, iš tikrųjų galėtų išsirutulioti į labai veiksmingą paramos sistemą. Reikia paminėti, kad 16 e, iš 24 nagrinėtų sričių dar galima nemažai ką patobulinti, stengiantis sustiprinti vietos žemės ūkį. Praeit, patirtis rodo, kad um, išmokos e, skiriamos per šias programas reikšmingai prisideda prie šio proceso. E, tad e, norėčiau padėkoti visiems dirbusiems ties šiuo dokumentu kolegoms. Ačiū. Ar norinčių pasakyti? Tada žodį suteiksime komisijai. Ponas Boša, man atrodo, atvyko. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę, sako pirmininkas. Jūs, kiek suprantu, norėsite pasisakyti. Na ir aš peržvelgiau komisijos atsakymą į auditorumų rekomendacijas. Panašu, kad jūs pozityviai vertinate tas rekomendacijas, bet man nėra labai aišku, nes jūs kalbate apie įvairius reglamento pakeitimus ir aš norėčiau sužinoti, kokį esate numatę terminą, per kiek laiko ketinate tą padaryti, ar jau kokių siūlymų pateikta, ar numatote, kad e, tie klausimai turėtų grįžti į parlamentą, panas Paša. Veiva. Dėkui, e, ponė pirmininkė, ponė Weberiai, gerbėmieji komiteto nariai. Visų pirma, noriu padėkoti audito rūmams ir poniai Kostinger už parengtas rekomendacijas. Mes manome, kad tai labai svarbus indėlis į bendrą mūsų tikslą, kad galima būtų įgyvendinti atokių regionų ir Egėjo jūros salų programą. E, Europos komisija jau pateikė parlamentui savo nuomonę dėl e, reglamento peržiūros. Taigi teisėkuros pasiūlymas jau egzistuoja ir aš manau, kad šios rekomendacijos taps taip pat šios bendros diskusijos dalimi. E, galiu. Mm, taip pat noriu pasakyti, kad 349 Lisabono sutarties straipsnis sako, kad konkrečios priemonės e, yra reikalingos e, e, atokiuose regionuose ir mažose salose. 2006-aisiais egzistuojančios dvi programos buvo reformuotos, taip kaip ponas Weberis teisingai ir pasakė. Buvo numatyta valdymo didesnis lankstumas, e, įvestas e, decentralizuotas e, požiūris ir valstybės narės dabar atsakingos už tai, kad kaip tos programos kūriamos, įgyvendinamos ir kontroliuojamos. Ir tai užtikrina, kad tos programos geriausiai atliepia regioninius poreikius. Audito rūmai įvertino, kiek 2006 metų reformos padarė paramą nu, atokiems regionams ir Egėjo salos, ir Egėjo uh, jūros saloms. Uh, ar, ar tos reformas tapo, padarė paramą veiksmingesnė? Reikia pasakyti, kad per visą audito procesą buvo labai mažai nesutarimų ir e, komisija apskritai sveikina rekomendacijas, kaip jūs, ponė pirmininkė, ir sakėte, ir tai bus geras pagrindas e, šių programų evoliucijai ateityje. E, komisija, kalbėdama apie specifinis priemonės, e, džiaugiasi, kad e, išvados sako, kad e, tos programos yra veiksmingos. Tai, žinoma, nereiškia, kad sutarėme dėl visų dalykų. Ponas Weberis tai sakė, taip pat ponė Köstinger tai minėjo ir čia reikėtų šiek tiek pamastyti dėl kai kurių dalykų pirmasis e, valstybių narių e, geresnis darbas stebint ir kontroliuojant tų programų efektyvumą. E, po 2006 metų reformų atsakomybė kurti programas dabar tenka valstybėms narėms. Mes manome, kad tai geriausias būdas, kad tos specifinės priemonės reaguotų į E, kuo veiksmingiausiai reaguotų į specifinių regionų problemas. Bet tai žinoma, kaip teisingai buvo pasakyta, e, įtakoja ir tam tikrus pokyčius e, komisijos požiūryje. Ir čia mes visų pirma norime kuo plačiau paskleisti geriausią praktiką. Mes jau parengėme savo ataskaitą 2010 rugsėjo mėnesį apie 2006 metų reformos efektyvumą. Tai padės mums skleisti tą geriausią praktiką. Na ir kitas dalykas, mes jau pasiūlėme suderintą bendrų rodiklių e, sistemą, kurie leistų veiksmingiau vertinti programas. E, tie rodikliai e, atsižvelgtų į tokius dalykus, e, į ekonominius dalykus, į gyvulių skaičių, į pasėlių dydį ir taip toliau, bet taip pat atsižvelgtų ir kitus dalykus, kurie yra svarbu žemės ūkiui. Antroji rekomendacija yra susijusi su kasmetinę peržiūrą su kasmetiniu peržiūros procesu ir komisija mano, kad tai gera rekomendacija, nori ją e, priimti ir tikisi, kad e, kasmetinės peržiūros e, procedūros dėl to taps veiksmingesnės. Čia yra pora pasiūlymų. Pirmasis susijęs su tuo, kad valstybių narių kiekvienais metais teikiami pakeitimai būtų tvirtinami komisijoje, bet nepareikalautų, kad komisija priiminėtų kiekvienu atveju formalų sprendimą. Taigi pakeitimai bus tvirtinami, bet ne per formalę komisijos sprendimo procedūrą ir tai suteiktų daugiau laiko valstybėms narėms renkti pakeitimams. Yra ir dar vienas elementas, ir čia mes norime pasinaudoti audito rūmų rekomendaciją, atidėti tą terminą iki kurio valstybės narės turi pakeitimus e, įgyvendinti dviems mėnesiams. Tai suteiks valstybėms narėms daugiau laiko E, apibrėžti tuos pakeitimus, e, susisiekti su suinteresuotomis e, šalimis ir atlikti reikiamą parengiamą į darbą. Kitas dalykas yra susijęs su solidesnė ekonominė analizė, rengiant priemonės, tai padarytų priemonės tvaresniomis, veiksmingesnėmis, Komisija čia pripažįsta, kad e, suinteresuotųjų šalių įtraukimas yra labai svarbus ir jeigu bus du papildomi mėnesiai, tada toks įtraukimas būtų aktyvesnis. Mes taip pat rekomendavome valstybėms narėms e, žvelgti strategiškiau, e, kai jos siūlo programų pakeitimus, e, kad, e, tie, kad e, būtų siekiama e, ilgalaikių pasiekmių atsižvelgiant į regionų interesus ir poreikius. Ketvirtasis punktas susijęs su e, bendrų rodiklių sistema ir su kasmetiniu įvertinimu. Pone Kastingė ir ponas Weberis e, jau kalbėjo apie tai, kad penkių metų laikotarpis per ilgas, o vienerių per trumpas. Ir čia mes visų pirma galvojame, kad e, prieimus bendruosius rodiklius, e, kasmetinis stebėjimas, įvertinimas yra geras dalykas ir turime kasmet met stengtis padaryti viską, kad būtų susitelta ties tikros, tikraisiais poreikiais. E, tie rodikliai jau yra taikomi, jau yra parengti ir taikomi nuo šių metų pradžios. Ir žinoma, tai leidžia siekti darnesnio požiūrio rengiant ataskaitų įvertinimus, ko trūko. Taigi tai viena iš svarbesnių priemonių. Bet komisija vis tik e, norėtų akcentuoti, kad mes negalime kasmet visų programų įvertinti e, e labai išsamei, e, giliai. Čia mums reikia daugia, daugia mečio e, E, požiūrio ir kol kas e, kalbama apie nustatytą penkių metų laikotarpį. E, tačiau vis tik tai mes remtumės kasmetinių rodiklių požiūrių. Na ir paskutinis punktas, kad komisija geriau bendradarbiautų su valstybėmis narėmis, gerindama programų efektyvumą sutinkame, bet manome, kad audito rūmai gal pernelyg griežtai čia pasisakė, nes mes reguliariai palaikome kontaktus su atokiausių regionų valdžia ir valstybėmis narėmis. Vyksta vaisingas bendradarbiavimas, bet kaip ir visada, bendradarbiavimą galima dar tobulinti ir mes, žinoma, padarysime viską, kas įmanoma, kad e, tas bendradarbiavimas būtų glaudesnis, galbūt labiau institucionalizuosime jį labiau, užtikrinant e, aktyvų bendradarbiavimą. Na ir paskutinė pastaba dėl pono Weberio akcentuoto klausimo. Kai e, audito rūmai sako komisijai, Jūs peržiūrėjote visas programas ir žiūrėjote, ar jos atitinka reglamentą, bet jūs aktyviai nedalyvaujant e, e, rengiant programas ir e, patarinėjant valstybėms narėms, tai aš manau, kad visiškai aišku, kad visų pirma mūsų pareiga yra žiūrėti, kas yra padaryta ir kad tai, kas išleidžiama per tas programas, atitiktų teisinę sąrangą. E, iš tikrųjų, e, tų programų sudarimo atsakomybė tenka valstybėms narėms ir mes esam pasiruošę padėti joms ten, kur tik tai e, galime, kad e, tos programos būtų veiksmingesnės. Ir mes tai ir darysime ir žinoma šiame kontekste atsižvelgsime į tai, ką e, dėl to sakė ponia Köstinger. Tai tiek mano pastabų. Dar kartą dėkoju e, audito rūmams, poniai Köstinger, Köstinger už e, jų požiūrį e, ir mes tikrai įgyvendinsime tas rekomendacijas, jeigu to dar esame nepadarę. Ačiū. Du kolegos norėtų pasisakyti, ponas Gajeris ir ponas Mulderis. Na, o po to dar žodį suteiksiu pon, poniai Kjostinger. Ponas Gajeris pirmasis. Ja, dankė, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, nuoširdžiai dėkoju pranešėjai ir taip pat ponui Weberiui už įdomias pastabas. Bet dabar išklausęs komisijos visgi norėčiau iškelti trejata klausimų. Galbūt įtaką daro įvairios e, anksčiau vykusios diskusijos, per praeisius mėnesius vykusios diskusijos su taryba ir su komisija, bet visgi taip supratau, kad jums nelabai, jūs nelabai tenkina valstybių narių prisimama atsakomybė dėl siūlomų programų ir jų gyvendinimo. Taigi klausimas būtų, ar komisija išvelgia čia potencialo tobulinti procesą ir kaip. Kitas klausimas yra dalykinio pobūdžio dėl gerosios praktikos mintis be abejo gera, bet būtų įdomu sužinoti, Kadangi vietovės, apie kurias kalbame, yra labai skirtingos ir produktai ten gaminami taip pat, įdomu sužinoti, kaip apskritai tada keistis tą gerąją patirtimi. Ar galima tarpusavyje lyginti tuos regionus? Jeigu taip, tai kaip? Labai man įdomu. Ir trečias klausimas adresuotas ponui Weberiui, auditorumams. Ar jūsų manimų tai, kaip yra naudojamos skiriamos lėšos e, didinti konkurencingumą, integraciją ir kitus dalykus, ar tai yra geriausias būdas tą daryti, ar turėtumėte galbūt ir kokiu nors papildomų rekomendacijų komisijai. O jeigu pakomentuotumėte ir pirmus e, porą dalykų taip pat e, labai apsidžiaugčiau. Ačiū pirmininkė nesu labai gerai susipažinęs su labiausiai nutolusiais e, regionais esančiais ES ir kaip jie vykdo bendrą žemės ūkio politiką. Tačiau galbūt esu, esu skaitęs, kad e, labiausiai nutolę regionai yra nepatenka į išmokų sistemą vienodo dydžio pagalbos sistemą. Bent jau Graikija tai, tai, tai, tokią sistemą taiko. Na ir sumos, kurias gauna naudos gavėjai pagal konkrečias priemonės, yra labai nedidel, nedidelės. Vidutiniškai 203 eurų vienam naudos gavėjui per metus skiriama, kai vidutiniškai yra 58 eurai metams yra skiriama, jeigu aš būčiau ūkininkas, ir gaučiau 58 eurus per metus. Norėdamas didinti savo konkurencingumą saloje, kaip aš tą galėčiau padaryti su tokia nedidelė suma. Ir ar yra naudinga numatyti kontrolės mechanizmą panašius dalykus, kai naudos gavėjas gauna 60 eurų per metus. Man atrodo, neverta tą daryti, bet galbūt aš, mano išvada nėra teisinga. Um, Ačiū. Taigi yra užduoti trys klausimai komisijai ir vienas klausimas ponui Weberiui. Komisijos atstovas galėtų gal pasakyti. Kadangi ponas Gairis klausimus uždavė vokieč, vokiškai, pasinaudosiu progą ir taip pat vokiškai pakalbėsiu. Taigi taip, jūs e, teisus, galima kritiškai vertinti šį procesą, nes mm, konstatavome, kad, aišku, tai buvo valstybių narių pasirinkimas, bet jos galėjo toliau tęsti programas ir daryti kai kurios pakeitimus. Galbūt būtų buvę geriau kai kuriais atvejais viską peržiūrėti ir numatyti visiškai naujas programas, bet tai buvo pasirinkimo laisvė, kurią turėjo valstybės narės, kurią jos norėjo pasilikti. Mūsų užduotis, ir dėl to ir sutinkame su rekomendacijų dalimi, valstybės narės pasirinkusias tą rinkimosi galimybę dabar visgi mm, paraginti pereiti prie rimtos procesų peržiūros, galbūt esminės programų peržiūros, bet negalime pernelyg kritikuoti valstybių narių dėl to, nes e, tokiai reformai visgi buvo pritarta komisija taip pat turėjo tam pritarti. Dėl programų vykdymo ir dėl rodiklių lyginimo tarpusavyje Be abejo, to negalima taip paprastai imti ir padaryti, bet yra tam tikrų bendrų dalykų. Be kita ko, pavyzdžiui, tai, kokią paramos formą nagrinėsime, ar tai bus speci specialiosios paramos priemonės, ar vienodo dydžio fiksuota pagalba, tokius dalykus jau galima tarpusavyje lyginti. Taigi, būtent tai darant ir galima būtų keistis gerąją praktiką tarpusavyje. Tos priemonės, kurios itin gerai veikia, bus mūsų skatinamos, remiamos ir sieksime jas taip pat e, įgyvendinti ir kituose panašiuose regionuose. Tai tiek dėl gerosios praktikos. Um. Trečias klausimas buvo užduotas. Esate teisus, labiausiai nutolę regionai gali atsisakyti šios sistemos, tačiau skaičiavimai yra šiek tiek kitokie, nes yra kitokie mokėjimai tiems regionams yra avansai, kurie yra atsiejami 203 eurai, po to yra papildomi mokėjimai. Na ir reikia pažiūrėti tą paskutinę sumą, kurią gauna ūkininkas. Tai yra selektyvinės sumos ir yra įvairių finansavimo šaltinių, susietos, nesusietos, e, nacionalinės papildomos išmokos, taigi visa tai galiausiai pasiekia ūkininkus. Blijft natuurlijk de vraag waarom je. Na ir dar vienas klausimas, kodėl tokia nedidelė dalis to, ką gauna ūkininkai, kodėl galiausiai jie gauna tik 58 eurus papildomai. Ponas e, Mulderis, matyt, turės pamastyti apie tai, kaip ekspertas. E, Pone Weberi, žodis jums, kad atsakytumėte į pono Gairio klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Didis filosofas Leibnicas kalbėjo apie visų geriausią pasaulį, nepaisant to vis tiek uh, išvelgia galimybių įtobulinti. Manau, jeigu perima, perimama kokia nors praktika, įgyvendinama kokia nors praktika, tai procesas pagerėja. Ir dar trumpai dėl pačių ūkininkų. Aš pats dalyvavau peržiūrint e, programas Graikijoje, Kijose ir galiu pasakyti, kad paprastai tai yra labai mažos įmonės. Ūkininkai auginantis kelis alyvmedžius galbūt e, skurdžioje, um, nederlingoje žemėje ir jeigu ir gauna, kad ir 80 eurų, vis tiek labai džiaugiasi tokią paramą, jiems tai yra svarbu. Um, Dėkoju. Na ir ponia Kastinger, paskutinė mūsų prelegentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu dar kartą padėkoti e, ponui Weberiui e, ir visiems e, pasisakiusiems kolegoms už pastabas, už klausimus bei atsakymus. Manau, kad sutarėme plačiai dėl kai kurių dalykų. Parlamentas, taryba ir komisija sutarė dėl to, kad pavyzdžiui, reikia ir toliau peržiūrėti procesą, stengtis užtikrinti, kad lėšos e, keliautų ten, kur jų labiausiai reikia. Ir e, tikrai atsižvelgsiu į komisijos išsakytas pastabas dėl vienerių metų siūlomo laikotarpio e, peržiūroms rengti. Tikrai dar apie tai pagalvosiu ir galbūt įtrauksiu į savo pranešimą. Ačiū. Vadinasi, baigėme nagrinėti ir šį darbo tvarkės klausimą, tai jau viskas šiandien. Rytoj pradedame 9 ryto, pas mus atvyks komisijos generalinė sekretorė Catherine Day. Šiandien gana ramiai padirbėjome, visiems suteikiau ganėtinai daug laiko kalbėti, bet rytoj viskas vyks jau sparčiau, greičiau, taigi visų kolegų prašau atvykti laiku lygiai 9 valandą, kad galėtume pradėti ir kiek įmanoma geriau pasidarbuoti. Ačiū, gero vakaro.